kolektyvinių dėrybų. Tačiau tos normos turi įgauti didesnį svorį atitinkamuose susitarimuose. Ačiū kolegijai Beres. Toliau taip pat porą minučių steikiamas žodis vėlgi užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu kolegai Howitt. Kaip